Čia ir ponai mūsų garbės svečių tribūnoje sėdi Europos piliečių apdovanojimo laureatai, lankantis mūsų parlamente. Vieną arba dvi dienas šis apdovanojimas yra skiriamas už pastangas skatinti tarpusavio supratimą. Šiandien Jehudžio Menuvino salėje 17.30 vyks iškilminga ceremonija pagerbint mūsų svečius Noriu nuširdžiai pasveikinti piliečių apdovanojimo laureatus. Vielen Dank. Labai ačiū. Dabar perėsime prie darbo atvarkės svarstymo. Pirmininkų suėgos pagal 149 straipsnio 11 lapkričio patvirtinta darbo tvarkės projektas jums išdalintas. Europos Liaudės partijos frakcija pateikė prašymą išklausyti uh, užsienio reikalų ir saugumo politikos vyriausios įgaliotinės pareiškimo dėl padėties Venezueloje, kaip paskutinį darbo tvarkės klausimą prieš vienos minutės pasisakymus turėtume šį E, pareiškimą išklausyti. Strasbūrė 11 kovo turėtume tvirtinti tinkamą rezoliuciją ir siūloma šios dienos posėdį prailginti. Tai yra kovo, tai yra šios dienos posėdį pratesti iki 22 valandos. Žodis dabar kolegai Degrandės Paskual, kuris įsėdi. Prašau kolegą kalbėti. Ačiū, pana pirmininkė. Šis prašymas yra aiškiai suformuoluotas, norime taip pakeisti darbo atvarkę, kad būtų įtrauktas klausimas dėl diskusijos dėl padėties Venezueloje, svarstant rezoliucijos projektą tam, kad Strasbūrė būtų galima tą rezoliuciją patvirtinti. Noriu trumpai pristatyti, apie ką kalbama. Gruodžio mėnesį Europos parlamentas jau patvirtino rezoliuciją dėl padėties Venezueloje, tačiau nepraėjus nei trims mėnesiams po šios rezoliucijos padėtis dar labiau pablogėjo ir nekiek nepagerėjo. Žmonės yra e, toliau suiminėjami, politinė pozicija persekiojama, kyla grėsmė, revoliucijos grėsmė, todėl mūsų prašymas yra pagrystas vakar 14 metų jaunuolis per susirimimus žuvo e, Karakaso gatvėse, todėl e, šis prašymas pakeisti darbo tvarkį yra visiškai pagrystas. Ačiū uždėmesi. Pirmininkas, ačiū. Kas norėtų kalbėti pritardamas kolegos Degrandės Paskual prašymu, niekas, kas norėtų kalbėti prieš pasisakydamas. Pro, ponė Albijol, prašau. Ačiū. Europos vieningų kairių frakcijos vardu norėtume pasipriešinti šio klausimo įtraukimui į darbo atvarkę, nes mes manome, kad vienintelė priežastis, kodėl siūloma svarstyti šiandien Karakaso mero suėmimą, jis buvo suimtas, nes jis sadalyvavo E, ruošiamame valstybės perversme. Taigi, taip darydami dalyvautumame kampanijoje prieš Vesinėlos vyriausybę ir prieš pertvarkimus Lotino Amerikoje. E, norime priešintis e, ekstremalių dešiniųjų planams Venezueloje, kurie su jungtinių valstybių pagalba nori nuversti teisę tai išrinktą vyriausybę. Tas pas buvo bandama daryti ir Hugo Čaveso vyriausybės atžvilgių. E, milijonai žmonių e, atsidūrė skurde. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Aš norėjau Jums suteikti šiek tiek daugiau kalbėjimo laiko, ponia Albiol, bet Jūs jau baigėte kalbėti. Tuo tarpu, mėly kolegos, svarstant tokius prašymus dėl darbo atvarkės pakeitimo, galėtumėte. E, išklausyti pasisakymų bent jau vieną minutę laiko, nes ilgiau jūsų kantrybės įkvoti nereikia. Taigi išklausykite kolegos, kolegės mandagiai, tačiau ponė Elbijolis kalbėti greičiau, nei kad atėjo mano pagalbos pasiūlymas. Balsuosime dabar dėl šio pasiūlymo, kas už kolegos Degrandės Paskual pateiktą pasiūlymą, prašau, kelkite rankas, kas balsuojate prieš, kas susilaiko. nedidelė balsų persvara pasiūlymui pritarta. O tai reiškia, kad mūsų posėdžio trukmė prasitęsė iki 22 valandos šiandien. Svarstysime pirmą darbo atvarkės klausimą komisijos pareiškimas dėl e, Euro e, energetikos e, sąjungos strateginės programos sprendimo. Žodis teikimas komisijos nariui Šefčevičiui, prašau. Pirmininkė, gerbiami nariai, ponios ir ponai, sprendimas, kurį priėmė komisija dėl energetikos sąjungos prieš keletą valandų,